Ir manau, kad Europos vadovų tarybai visą tai atsižvelgs kartu su prezidentu Van Rompui ir dar kartą pasakysiu, kad man labai malonu paskutinį kartą kreiptis į e, šiuos rūmus. Dank, Frau Ministerin. Dėkoju, ponė ministrė. Baigėme diskusijas šią temą. Dabar, ponai ir ponios, pradėsime balsuoti. Visų pirma, norėčiau pakviesti mūsų pagarbos tribūną naują mūsų ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narį, poną Malos. Pirmininką, poną Malos. Meine Damen und Herren, wir kommen nun. Ponios ir ponai, dabar slaptas balsavimas dėl komisijos nario skirimo.